So, good morning, colleagues. I... Labas rytas, kolegos. Pradedame mūsų įprastinę darbą. Mūsų komiteto 14 darbo tvarkės punktas mes turime ilgą pranešimą, pranešė yra ponė Fajon aptarsime pranešimo projektą e, dėl supaprastinto kontrolės režimo įvedimo prie išorinių sienų pagal vieną šališką Kroatijos ir Kipro tam tikrų dokumentų pripažinimą lygiaverčiais jų išduodams nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją arba buvimo joje neilgiau kaip 90 dienų tikslu. Pone Fajon. Suteiksiu žodį jiems, paskui šešėlėms pranešėjams ir kitiems nariams. Ir taip pat girdėjau, kad komisija norėtų pasisakyti. Prašom, ponė Pajon. Labas rytas visiems. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu sloveniškai, kadangi klausimas yra gana sudėtingas. Norėčiau, kad visi lengvai suprastų mane ir kad galėčiau teisingiau išsireikšti. Dėkoju, kad suteikėte man žodį. Pirmiausiai noriu padėkoti Europos komisijai už šį puikų pasiūlymą, taip pat už puikų bendradarbiavimą. Norėčiau padėkoti ir visiems šešėmiems pranešėjams. Šiame pranešime kalbama apie supaprastinto režimo įvedimą, tai yra susijęs su Kroatijos ir Kipros paprastinta sienų kontrolė. Kroatija įstojo Europos Sąjungą Liepos 1 šiais metais ir pagal sutartis mes turime gyvendinti pirmąjį etapą Šengeno e, teisino. Kroatija, kaip ir anksčiau kitos šalis, prieš ją turi pradėti gyvendinti uh, reglamento e, 539-2008 bus sudarytas neigiamas sąrašas, taip pat vizos reikalavimai e, vienai šalių, pavyzdžiui, Marokui. Tačiau pagal stojimo susitarimus ir kitas, kitos nuostatos negalios, kadangi kai viena iš valstybių narių e, Šengeno zonai priklausančių išduoda vizą, tada piliečiai gali judėti laisvai kitos šalies teritorijoje. Ir vienodi vizų reikalavimai susijęs su vizomis išduotomis ne Šengeno šalims e, galioja. Taip E, toks režimas galioja ir kitoms šalims, kurios dar nėra visiškai gyvenimas Šengeno zonos taisyklių, jos, tačiau jos gali vienašališkai pripažinti tam tikras vizas. Paprastai tai yra ilgalaikės vizos, kurias išduoda Šengeno e, zonai priklausančios šalys, e, Kongo pavyzdžiui atveju ir e, kitas dalykas yra E, ne tik ilgalaikės vizos, bet ir leidimai gyventi, išduoti kitų šalių, kurios nepriklauso Šengeno zonos. E, galima paminėti vieną Moldavijos, Moldovos pilietį, e, kuris, kuriam išduota Rumunijos viza 539-2001 reglamentas yra susijęs su vienašališku e, vizų pripažinimu, vizų, kurias išduoda valstybės narės, netaikančios Šengeno visų reikalavimų. Turime pasakyti, kad 2009 metų 810 reglamentas e, nėra taikomas visiškai, bet yra skirtumas tarp vizų, kurios apribotos teritorinė prasme ir kitų vizų, kurios išduotos Kosovo piliečiams. E, tai užtikrina jų laisvą judėjimą Šengeno zonoje, išskyrus tas šalis, kurios nepripažįsta Kosovo. Todėl visiškai pateisinama naudoti tokias vizas e, su ribotų teritorinių galiojimų ir e, jų neįtraukti į vieną šalį pripažinimą, kadangi tai susijęs su Šengeno zonos saugumu. E, vizų režimo praplėtimas nereiškia, kad turėtų atsirasti Kroatijai ar Kiprui kokiu nors papildomu reikalavimu. Ir, e, tai net, ir teisės aktai neturėtų nukrypti nuo stojimo starties. Tai nėra privalomas režimas ir Kroatija gali pasirinkti išdavinėti vizas kaip anksčiau pagal stojimo sutartį. Kroatija ir Kipras turėtų reikėtų galbūt jeigu nus, nuspręsti gali dėl bendro režimo, tuomet tarpusavį pripažįstamo, tada bus pripažįstamos tos pačios vizos, kaip ir kitų valstybių narių pripažįstamos vizos e, galiojančios visoje ES teritorijoje. reikėtų plėtoti toliau e, principus, e, rengiantis toms šalims e, stoti į Šengeno zoną ir tuo met prievolė išduoti Šengeno vizas teks ir joms. Pagal Europos parlamento teisės tarnybos išvadas ir atlikus konsultacijas su ekspertais, Mm, buvo parengtas mano šis pranešimas. E, aš siekiu užtikrinti subalansuotumą tekste, atspindinti dabartinę padėtį. E, norėčiau paminėti ketvirtąjį pakeitimą. E, su komisija apie jį taip pat kalbėjome, nes gali atsirasti teisinė spraga dėl to, kad Kipras nepripažįsta Kosovo. Ir tai yra taip pat labai svarbus klausimas. Jau Kipras nuspręs įgyvendinti reglamentus, jis turi pripažinti, kad e, Kosovo piliečiams išduotos vizos turi ribotą galiojimą, nors ir nepripažįsta Kosovo kaip valstybės visiškai įgyvendinant Šengeno taisyklės, tokių dokumentų galiojimas taip pat neteks prasmės, jie nebegalios. Mes esame pasirengę daryboms su taryba ir e, laukiu bendro darbo su taryba ir komisija. I don't see any colleague Ačiū, ponė Fajon. Nematau uh, kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Šešėlinių pranešėjų taip pat nėra, todėl aš paprašysiu komisijos atstovo išsakyti savo poziciją. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš dėkoju pranešėjai už uh, mums pateiktą pranešimo tekstą. Yra e, kol kas e, pateikti tik keturi pakeitimai. Pirmieji du paaiškina komisijos e, pasiūlymo tekstą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pranešėjai išvardino ketvirtojo pakeitimo priežasis, nes šis, temas, šis klausimas yra gana komplikuotas, bet ji gana gerai viską išdėstė. Ir tai yra komisijos pasiūlymo pakoregavimas, tačiau akivaizdžiai jis atitinka Europos komisijos pasiūlymo dvasę. Dėl trečiojo pakeitimo. Turėtume klausimą, kad paaiškintume tekstą, nes kalbame apie galimus e, e, nuostatas, kurios būtų taikomos perinamo laikotarpio kitos dienos, e, kol valstybės prisijungs e, prie Šengeno zonos. Galbūt e, kokiam techniniam susitikimui jūs galėtumėte paaiškinti, bet mums reikia informacijos apie tai, ką tiksliai turėtume padaryti, kad mūsų pozicija būtų aiškesnė. Bet bendrai dėkojom pranešėjai už labai palankų požiūrį. Dėusa. Ačiū, ponė Dėsiausa. A, ne, ar norėtumėt kažką pridurti? Now... Kadangi netrukus įvyks vadinamasis techninis posėdis ir pirmą kartą sutiksim su šešėliniais pranešėjais, kuriuose, kuriame ši, e, ir tada tas klausimas bus aptartas, Gal galėtumėt man suteikti šiek tiek daugiau laiko ir aš jums paaiškinčiau viską per vidinį posėdį, e, kuris vyks po to, kai aš susitiksiu su šešėliniais pranešiais. Ačiū. It's on. It was on. Yes, it was on. <laughs> so, um, thank you for. Uh... Labai ačiū. Pone Tajon, tada šokame prie kito darbo tarhės klausimo. Net 15 minučių anksčiau baigėme šį klausimą svarstyti negu numatyta. Ar jūs sutinkat, kad iš karto eitume prie kito klausimo? Pone Fos, sutinkate? Tada perinam. 15 klausimas pasiūlymas dėl reglamento susijusio su pagalbos iškvietos sistemose, kol montavimo transporto priemonėse. Sistem, priemonėse. Viskas yra susijęs su asmens duomenų e, klausimu. Ponas Fos pristatys e, nuomonės projektą, pasakys, kokie yra terminai, kada bus balsuojama. Atkreipkite dėmesį, kad koordinatoriai šiuo atveju prašė, kad būtų taikoma 15 darbo tvarkos taisyklė, ponas 50 taisyklė. Ir ponas Fos sako, kad jau pagal 49 straipsnį galima pasiekti susitarimą. Taigi suteikiu žodį ponui Fos. Ja, vielen Dank, Kinga. Ähm, wir beschäftigen uns heute ja mit dem sogenannten. Ačiū, Kinga. Šiandien mes svarstome pagalbos iš kvietos sistemos ECOL e, montavimą. Ta sistema e, turėtų leisti pasiekti tai, ką mes jau 50 metų bandome padaryti. Automatinė e, iškvietos sistema būtų e, įmontuota į naujus automobilius. Tai turėtų pati padaryta iki 2015 metų. Manau, kad bendrai tą sistemą reikėtų pasveikinti, nes ji padės išgelbėti gyvybės. E, gal netiek jau daug tų problemų iškyla dėl duomenų apsaugos. Aš savo nuomonėje pabandžiau aptarti visus susijusius klausimus. Visų pirma, iki šiol nėra aišku, ar e, e-call sistema būtų taikoma tik tai nelaimių atvejais, ar ji turėtų egzistuoti ir komercinių privačių domenų perdavimui. Galvodami apie domenų apsaugą turėtume aiškiai atskirti e, iškvietimus nelaimės atvejais ir papildomas ekol sistemos funkcijas. Todėl mes tarsi kalbame apie dvi elektroninės iškvietos sistemas. Manau, kad e, reikėtų iš anksto aktyvuoti tą sistemą, ji turi e, užtikrinti duomenų apsaugą, bet kol ji yra nereikalinga, ji turėtų būti e, būdėjimo būsenos. E, tik tai nelaimės atveju sistema turėtų įsijungti. Kol ji nereikalinga, ji turėtų būti būdėjimo režime ir neperduoti jokių duomenų ir nekontaktuoti su niekuo. Tai yra uh, pagalbos nelaimės atvejais iškvietos sistemą. Jos negalima naudoti bet kada. Ir jeigu kažkas negero atsitinka, tai tik tai minimalus duomenų skaičius turi būti perduotas. Be bejonės vartotojas turi būti iš anksto informuojamas ir pavieniams vartotojams turėtų būti įmanoma išjungti sistemą, jeigu jų nuomonė e, ta sistema yra nepatikima. Jeigu pažvelgtume į privačias e, e-call sistemas, apie papildomas e, kitokias pagalbos iškvietos galimybės, čia, manau, e, turėtume numatyti tokią galimybę, dviejopą sistema turėtų egzistuoti, mm, techninė prasme tos sistemos turėtų būti atskirtos ir jos viena kitos neturėtų uh, E, dubliuoti ar viena kitai trukdyti. Pranešėjas norėtų, kad būtų apsiribuota pirma ir antra elektroninės iškvietos sistema. Aš savo nuomonėje kalbu apie jas abi. Jeigu reikalai susiklostys kitaip, galų gale mums mes jau turėsim iš anksto parengę savo poziciją privati e-call sistema e, turėtų būti suteikiama tik gavus e, vartotojo iš ankstinį sutikimą. Duomenų subjektas turėtų gauti turėtų būti iš anksto informuotas apie tai, e, su kokiu keis asmeniais duomenimis ta sistema yra susijęta ir jis turėtų turėti galimybę pasipriešinti tų duomenų naudojimui. Jeigu E, bus atsisakyta dalyvauti privačioje e-call sistemoje, tai e, nereikštų, kad bendroji viešoji e-call sistema būti, e, nebegalės būti instaliuota. Aš savo nuomonėje prisimenu 95 metų elektroninio privatumo direktyvą. E, manau, kad tos direktyvos nuostatos yra susijusios su elektroninės iškvietos sistema, ekol sistema ir jas galima būtų pritaikyti. Aišku, einant laikui bus sukurtos naujos taisyklės. Dar išlieka neišspręstų klausimų, pirmiausia, juridinių aspektų, koks bus minimalaus duomenų kiekio apibrėžimas pagal 112 iškvietos sistemą. Dar vienas neišspręstas klausimas būtų toks, kaip galima vartotojų sutikimą, privačių sistemų vartotojų sutikimą gauti, jeigu tuo automobiliu naudojasi keletas vartotojų. Nes e, vis dažniau dabar yra dalyjamas automobiliais tarsi. Todėl reikėtų sukurti tam tikras elektroninės apsaugos sistemas, kad e, elektroninės iškvietos sistemos duomenys e, būtų naudojami teisingai ir jais nebūtų piknaudžiavima. Taigi dar 3-4 klausimai lieka neišspręsti ir aš siūlau, kad būtų parengtas deleguotasis aktas e, šiam tikslui. Mes nusprendėme kad iki gruodžio penktos dienos galite teikti pakeitimus. Tokiu atveju galėtume balsuoti, kaip suplanuota, gruodžio 18 dieną. Kai pranešimas buvo rengiamas, kitų frakcijų pranešėjai e, nebuvo dar įvardinti. Ir iš pradžių mes kalbėjom, kad balsuoti jau būtų galima gruodžio 6 dieną. E, tada mes stengiamės e, parengti tą nuomonę šiam balsavimui, bet dabar e, yra nukeltas e, balsavimas į vasario mėnesį, todėl turime daugiau laiko. Vis tik mano nuomonė geriau būtų laikytis pirminio balsavimo grafiko ir priimti sprendimą kaip numatyta, tada mes galėsime greičiau E, turėti reikalingą informaciją. Libe komitetas yra atsakingas tik už duomenų apsaugą, tai yra šeštas straipsnis ir aštunta bei trylikta konstatuojamosios dalis. Tai yra susijęs su duomenų apsauga ir mes turime vadovautis tik tais straipsniais. Kalbame apie ribotą dosiją mūsų komitetui ir aš nemanau, kad šis klausimas yra toks sudėtingas ir platus, kaip kai kas mano. Reikia taisyklių duomenų apsaugai, bet tai nėra labai didelė problema. Dėl turinio. Manau, kad pakaktų pritaikyti 49, o ne 50 taisyklę. Bet jeigu kiti pranešėjai arba komitetas bendrai labai norės taikyti 50, tai mes galime to prašyti. Tačiau galvojant iš esmės, aš nemanau, kad būtų būtina dar daugiau laiko skirti šio klausimų svarstymui. Manau, kad viskas, ką reikia padaryti, galima, e, gali būti nuveikta labai greitai ir mes galim nuomonę savo pateikti greitai. Yours, Mrs. Intveld first. Pane Intveld kalbės. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui už tai, kad e, buvo dirbta labai greitai, neįtikėtinai greitai. Manau, nemažai gerų elementų jo pirmajame tekste, projekte, bet vis dėlto norėčiau paminėti porą dalykų. Nesu visai tikra dar dėl duomenų apsaugos klausimų, kadangi jūs sakote, kad duomenys nebus saugomi, nebus stebimi ir taip toliau. Tačiau, kalbant apie daugelį kitų temų, visuomet matome, kad yra tendencija išplėsti tikslus, kai jau tie duomenys turimi, kažkas taip pasako tada, o įdomus duomenys, galbūt kažkam kitam galime panaudoti. Ir man atrodo, kad e, šitokie duomenys bus, pavyzdžiui, labai įdomi draudimo bendrojams ir tai nebūtinai bus naudinga apdraustiesiems. galbūt davikliai ir nesaugos tų duomenų, tačiau turbūt techniškai tai manoma yra padaryti ir e, tuomet gali turėti bendrą vaizdą, kaip e, kas nors vairuoja. Tai gali duominti draudimo e, bendrovės, gali būti ir komersinis interesas, kažkas gali pasakyti, kad ir tausiesiogos tiklais tai yra įdomu. Aš nesu tikra, kad duomenų apsaugos klausimai tokie nereikšmingi ir visuomet turime uh, galvoti apie tai, kodėl tai pasiūlyta. Tam, kad būtų e, išsaugotos gyvybės. Na, turbūt niekas tokiam tikslu neprieštaraus. Tačiau ar gyvybė bus išsaugota priklauso nuo daugelio veiksnių, nes netgi jeigu suveikia pagalbos išvieta, tai nereiškia, kad greitoji pagalba atvyks per, minu, per kelias minutės ar, ar tarkim yra laisva mašina, ar taip toliau, tai labai paprastai yra pasakyta, kad jeigu turėsime elektroninę iškvietos sistemą, išsaugosim štai tiek maždaug gyvybių per metus. Dėl procedūrinių klausimų labai įdomu būtų išgirsti, ką mano uh, Europos domenų apsaugos e, pareigūnas, e, nežinau, ar šiandien yra e, atstovo. Dabar dėl to, ar 49 ar 50 straipsnis, aš manau, kad reikėtų taikyti 50 straipsnio procedūrą, kadangi viskas susiję yra su privatumo klausimu ir, pakank, ir tie klausimai pakankamai rimti. Uh, Ir e, manau, e, ir kitose komitetuose bus kalbama apie daugiau e, dokumentų, kurie bus susijęs tokiais rimtais privatumo klausimais, tai siejasi su vis daugiau procedūrų. Ir Kartu tai yra tik tai pasiekmė to, kad mes gyvename pasaulyje, kuris yra varomas duomenimis, asmens duomenis vis svarbesni, tai tampa vis svarbesniu matmeniu. Tai galbūt vertėtų pagalvoti apie tai, uh, kad nereikėtų kiekvieną e, kartą kovoti už 50 straipsnio procedūrą. Galbūt reikėtų numatyti tokią procedūrą, kai, kai mes nuo pat pradžių na, prisijungiam prie tokių dokumentų svarstymo. Bet tokia mintis apsvarstymui. Ačiū, Sofija, panas Argentinė. Ačiū, pirmininkė. Pastaraisiais mėnesiais nusiučiau porą rimtų klausimų Europos komisijai, kadangi norėjau kai ką pasiaiškinti. Pirmiausia, tai kaip mikroschema perduos duomenis. Jeigu mikroschema įmontuota jūsų automobilyje, ar ji nuolat perdoda e, duomenis, ar galima užtikrinti, kad duomenis būtų perduodami tik tai tuo met, kai vyksta avarija. Kitas klausimas e, tai yra e, tolesnė stebėsena, ar iš tiesų e, asmuo gauna pagalbą. Pirmojų klausimų. Ar esame tikri, kad čia reng, nerengiame kažką tai tokio, kas leis mus nuolat stebėti, ar galime būti tikri, kad nesukursime sistemos, kurią būtų galima e, na, panaudoti, kad galėtų panaudoti komercinė šalis e, e, stebėjimui, tikslais, kuriais iš pradžių tai nebuvo numatyta. Žalieji mano, kad e, pono Foso pranešimu einama tinkama linkme, tačiau norėtume matyti kai kurių garantijų. Ir todėl ketiname pateikti pakeitimu. Automobilio savininkas turėtų galėti išjungti ekol sistemą. Ir uh, dėl visų kitų taikomųjų sistemų reikėtų sutikimo pasirašytimai, kad tai automatiškai neturėtų būti dėgiama, kai pasirašomas draudimo polisas. E, turi būti neturi būti taip, kad galėsi apsidrausti tik tai tuomet, jeigu sutinki su visomis tomis taisyklėmis. Domino apsaugos pareigūnas atkreipė dėmesį į tai, kad nėra pakankamo apsaugos priemonių, kurios užtikrintų vairuotojo privatumą ir manau, kad turime užtikrinti, kad tokia apsauga būtų. Piknaudžiavimas stebėjimu, piknaudžiavimas duomenimis, turime galėti su to kovoti, turime e, e, tai e, užtikrinti. Aišku, jeigu duomenės jau yra turimi, bus šalių, kurios norės tai duomenim pasinaudoti ir turime apsaugoti vartotojus nuo to. Ir paskutinis pastebėjimas. Nemanau, kad pranešėjas kitame komitete galėtų nuspręsti taikyti 49 straipsnį ar kurį kitą straipsnį, nenoriu apie tai kalbėti, su šešėlinė pranešėja, bet tačiau esu koordinatorė per koordinatorių posėdį praeitą savaitę. Per koordinatų posėdį dar kalbėsime apie tai. Žalieji mano, kad 50 straipsnis yra svarbus, tai nėra nesminis sprendimas, kalba eina apie duomenų apsaugą apie privatumo apsaugą. Tai yra reikšminga tema mūsų komitetui. Turime būti e, tikri, kad e, turime būtume tikri, kad e, vykdome savo funkciją. Ačiū ponai Sargentinį, ponas Weilerhorter. Ačiū. Ačiū ponui Fosui už greitą ir sistematišką darbą. Kalbame apie oficialią ekosistemą ir privačias ekosistemas. Manyčiau, kad reikėtų nenumatyti vietos nustatymo funkcijos, kad duomenės turi būti galima naudoti tik tai tam tikrais tikslais, kad E, sistema būtų, e, veiktų būdėjimo režimu, kai kalba eina apie privačias sekol sistemas, turėtumėm pasigilinti į e, kolegų keliamus klausimus. Ir žinome, turime neleisti duomenų naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, komerciniais tikslais. Buvo minėtas draudimo klausimas kad, e, tarkim, nereikėtų mokėti didesnių draudimo įmokų, jeigu yra išjungiamos tam tikros e, funkcijos, tai reikėtų pasiaiškinti, reikėtų labai um, atidžiai pasigilinti į duomenų apsaugos klausimą. Labai lengva išvelgti sistemos privalumus, tačiau įdėgos e, tą sistemą tikrai nenorėsime, kad kiltų labai daug neigiamų pasiekmių. Socialistai ir demokratai taip pat mano, kad čia reikėtų taikyti 50 straipsnį. Taip pat norėčiau pritarti pranešėjai. Manau, kad yra svarbu, kad abi sistemos būtų valdomos rankiniu būdu, kad jas būtų galima išjungti tokiu būdu. Ir žinoma, turime užtikrinti, kad nebūtų jokių mokesčių už viešasias sistemas, bet kokiu atveju viešoji sistema turi būti nemokama, nes tikslas yra saugoti žmonių gyvybės. Tai tokia mūsų pozicija, bet noriu akcentuoti, kad 50 straipsnis yra labai svarbus. Dėkui pirmininkė, aš labai atsiprašau, kad neišgirdau pradžios ponovos pasisakymą, nes e, nežinau, kad jūs e, paskubėsite, svarsydami šį klausimą. E, man kelia susirūpnimą keletas dalykų. Mes kaip komitetas rengėme tik tai nuomonę ir man dabar. Uh, tenka nepavydėtinas vaidmuo, turbūt antrą kartą šią savaitę sutikti su ponė Inetvelt. tikrai e, turime galvoti apie tai, kad trūksta pakankamai aiškių parametrų dėl panaudos tos įrangos. Ir mano požiūris gana ciniškas, e, kaip sustabdyti, kad žmonės nepažeidinėtų įstatymus. E, naudodamiesi kompiuterius. Aš nežinau, kaip ponas Vos įsivaizduoja, kaip viskas veiks Vokietijos greitkeliuose, kur neribojamas greitis. E, Būtų labai įdomu pamatyti, kaip tai įsigalios praktikoje. Ir mes tikrai nepavydėtinoje padėtyje esame. Mes prikūrėme labai gudrių idėjų. Aš norėčiau pasveikinti e, poną Vos. E, nes jis labai e, įsigilinęs į šį klausimą, tačiau turime labai atsargiai žiūrėti į viską, nes yra tikrai labai daug susiję e, problemų su duomenų apsauga, privatumu ir, pavyzdžiui, kaip ar ta informacija nebus naudama komerciniais tikslais, jau išeities taškas yra su tuo susijęs, ne pareigūnai rinks informaciją, bet komercinės įrangos pagalba bus rengiama informacija, pavyzdžiui, automobilio kaina ir visos problemos tuo susijusios e, taip pat ir aktualios. Man atrodo, kad nebus produktyvus šis e, dalykas, nenaudingas. Reikia užtikrinti vairuotojų, užtikrinti, kad vairuotojai galėt, patys būtų atsakingi už tai, ką jie daro ir atsakingi, pavyzdžiui, už greičio viršymą. O prasti vairuotojai, kurie galvoja, kad viską išspręs kompiuteriai ar e, mašinos, gal ir tikisi, kad bus kaip nors tai jiems naudinga. Galiausiai, manau, kad duomenų rinkimas, kaip kad sakiau, daugeliu kitų atvejų visuomet turi būti proporcingas ir tikrai būtinybė pagrystas ir manau, kad šis konkretus pasiūlymas yra nebūtinas. Manau, kad informacijos rinkimas šiame kontekste yra taip pat nebūtinas įsikišimas į privatumą asmens. Dėkui, ponas Dėjum. E, aš daug ką norėjau pasakyti, bet kolegos jau ir išsakė daugelį mano minčių. Šį klausimą seku atidžiai jau ilgą laiką. Buvo pirmiausiai parengtas savo iniciatyva e, pranešimas šiuo klausimu. Kai buvo atlikta techninė analizė, mes tada sakėme, kad susiję ne tik su perdavimu e, problemos, bet ir su prieimimu, kas e, įvyksta, kai gaunami duomenys. Šalis, kuri prieš metus padarė eksperimentą čia srityje buvo Čekija ir iškilo daugybė problemų signalus perdodant ir priimant. Reikia labai dar daug ką padaryti, kad būtų užtikrinta, jog e, greitosios pagalbos e, automobilis atvažiuos tikrai greitai. Ir kaip tą padaryti, nežinome. Uh, Mes e, norėjome viską įvesti labai greitai, norėjome, kad visoje Europos Sąjungoje šis dalykas taptų privalomas, tačiau nesame numatę techninių reikalavimų dėl perdavimo ir prieimimo signalų. Taigi bijau, kad skubame per nelik. Esu gavęs daug elektroninių laiškų iš susirūpinusių piliečių. Jų nuomonė vyks šnipinėjimas, kai jie naudosi automobiliais. Galbūt tai e, perdėtas surūpinas, bet e, tiesos grūdas yra e, šiame surūpinime. Aš perskaičiau pono Fos pranešimą ir manau, kad iš tiesų yra pavojinga, kad mes teikėme nuomonę pripažindami joje, kad gali informacija būti panaudota ir kitais tikslais. mes turime galvoti, kokį signalą pasiūsime piliečiams ir turime aiškiai sakyti, kokia vienintelė galimybė bus tą informaciją panaudoti. Visi galvoja, kaip išsaugoti žmonių gyvybės, bet taip pat e, visi bijo to didžiojo brolio, kai kažkas žinos visuomet, ką tu darai. Ir E, iš duomenų bus aišku, kas įvyksta per nelaimingą atsitikimą, bet ir kiti dalykai. Mes turime būti kritiški, jeigu techniškai manoma tai padaryti, tai reikia apsiriboti pirmą ir antrą opcijomis. Ir mes galime pritarti tam, bet tik tam tikromis aplinkybėmis e, jeigu nori, turi turėti galimybę deaktyvuoti sistemą pavyzdžiui, jeigu žmogus nenori, kad visuomet būtų uh, galima nustatyti jo buvimo padėtį. Tai susijęs su privatumo reglamentu ir mes norėtume pateikti porą pasiūlymų vėliau šio klausimu. Tačiau didžiausias klausimas yra toks. Piliečiai nuogastauja ir mes neturėtume stumti projekto, kuris uh, piliečių kol kas nevertinamas pozityviai. Uh, Dabar norėčiau paprašyti Europos duomenų apsaugos pareigūnų atstovą, organizacijos atstovą mm, sureaguoti. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Jūs tikriausiai jau perskaitėte nuomonę, yra daug e, detalių ir aš dabar išsakysiu, kas mums rūpi. E, jau išspręstas e, problemos panešėjo dėl skambučio numerių 112 Bet mūsų problema yra ta, kad elektroninės išvietos sistema bus įdėkta visuose naujose automobiliuose. Iš dalies tai labai įdomu, nes bus galima perduoti duomenis apie buvimo e, vietą, bet duomenų apsaugos e, garantijos yra numatytos tik tai skambučių numeriu 112. O dabar galvojam apie privačią elektroninę iškvietą ir papildomą vertę. Yra jau mobiliajame telefone e, įranga, kuri gali nustatyti buvimo vietą. Egzistuoja tam tikros paslaugos. Ir ponės Argentinis sakė, jog negalime būti tikri, kad skubios iškvietos E, sistema nebus naudojama komerciniais tiklais, bet mes esame tikri, kad būtent taip ir bus, nes plėtojama jau privačios iškvietos sistema ir e, automobilių gamintojai ar prietaikų, kuriai mm, naudojasi tuo. Šios prietaikos gali būti naudingos, kai kurie vartotojai galbūt norės to, tačiau tai neturėtų būti daroma pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktus reikėtų kaip tik užtikrinti e, tos pačius ir dar griežtesnius saugiklius, e, kaip tie, kurie taikomi skambučiai e, numeriu 112. Mm, pirmiausia, kalbame apie vietos, buvimo vietos nustatymą. Ir taip pat e, turi būti e, duotas aiškus sutikimas naudoti e, duomenis ar naudotis e, paslaugomis pagal elektroninę iškvietą, pirmiausiai privačią iškvietą. Mums reikia e, užtikrinti, kad iš anksto žmonės konkrečiai bus informuoti, kokiais tikslais bus naudojamas vietos nustatymas, ta informacija. Kokie mūsų pasiūlymai? Galbūt reikėtų papildyti šeštąjį straipsnį, kuriame numatyti saugikliai skambučiui numeriu 112, taip pat privačiai elektroniniai iškvietai papildomos vertės paslaugos, arba galima pasirinkti tuos švelniuosius teisės aktus, gairias e, prietaikų e, kūrėjams, arba galbūt reikėtų pakeisti reglamentą, kad jis atitiktų duomenų apsaugos reikalavimus. Mes nenorime suteikti daugiau erdvės piliečių stebėjimui. Ačiū. Ačiū. Paprašysiu e, komisijos, ar kas norėtų pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Europos komisija norėtų padėkoti Libė komitetui ir ypač pranešėjui ponui Vos už nuomonės projektą. Be abejo, Europos komisija sutinka kad reikia išsamių taisyklių dėl asmens privatumo ir duomenų apsaugos, reikia teisinių priemonių ir e, jos turi tenkinti e, atitinkamų direktyvų nustatytus duomenų apsaugos principus. 49 straipsnio darbo grupės e, pasiūlyme rekomendacijos buvo įtrauktos į pasiūlymo dabartinį šeštąjį straipsnį dėl e, e, privačių ekosistemų ir viešųjų ekosistemų. Europos komisija mano, kad e, e, tos dviejopos tarnybos turėtų būti numatytos, bet Europos komisija mano, kad reikėtų labai atsargiai priimti sprendimus dėl e, E, privačių ir viešųjų ekosistemų, nes iškyla ne tik privatumo ir domenų apsaugos klausimų, bet ir daugelis kitų problemų, kurias reikės sureguliuoti, visą tai būtina atsižvelgti. Dėl e, to, kad šiandien, e, dėl to, apie ką šiandien buvo daug kalbėta, galimybė deaktyvuoti elektroninės iškvietos sistemą, Europos komisija mano, kad tokiu būdu ženkliai sumažėtų šios paslaugos e, nauda piliečiams. Labai svarbu nepamiršti, kad šiandien čia išreikštas e, e, pagrindinis susirūpinimas yra susijęs su nuolatiniu sėkimu. Ir komisijos pasiūlyme yra labai aiškiai pasakyta, kad ši problema neegzistuos, tokia galimybė yra atmetama. Ir e, tai yra dalykas, kuris tekste labai aiškiai reglamentuomas, vienintelis dalykas dėl e, reikalavimo techniškai atskirti 112 e, skambučius nuo privačių papildomą vertę atnesančių paslaugų. Čia irgi turėtume būti labai atsargus. Techniškai egzistuoja tokia galimybė be bejonės, bet e, gali būti, kad gamintojai nenorės naudoti tų pačių komponentų sudėdamųjų dalių, e, ir gali būti, kad dėl to e, susidarys dvigubi, dubliuosi skambučiai ir e, greitosios pagalbos e, ir kitoms pagalbos tarnyboms dėl to gali iškilti nemažai problemų. Ačiū. Aksel, vėl jums suteiksiu žodį. Vielen Dank, vielen Dank auch für die äh, vielfältigen. Labai ačiū pirmininkė, labai ačiū už visus komentarus. Tačiau visų pirma, aš norėčiau aiškiai pasakyti šitą dėl to, ką, ką tik minėjo komisija. Ankstesnėse diskusijose tas klausimas taip pat iškilo. Taip pat, kai su IMKO diskutavome, e, apie tai buvo kalbama, IMKO pranešime apie tai kalbama, buvo sakoma, kad iš esmės viską galima apriboti tik e, skambučio 112 sistema. Ir IMKO komitetas nenori eiti tiek toli, kiek mes siūlome šioje nuomonėje. Tačiau jie taip pat mano, kad reikia elgtis labai atsargiai, nes kartai sistemoje atsiranda nesusipratimų ir nebeaišku, ar kalbame apie 112 sistemą, ar apie privačią iškvieto sistemą. Todėl mes norime, kad šis aspektas būtų išaiškintas. Tačiau IMKO komiteto e, atstovai mane patikino, kad turėtume čia kalbėti tik apie 112 K iškvietimo sistemą. Dėl domenų apsaugos. Yra įmanoma sistemą įjungti arba ją išjungti. Tokiu atveju e, duomenų apsauga bus tarsi ribojama, nesakysim, kad kiekvienas vartotojas gali pats nuspręsti, ar aktyvuoti ar deaktyvuoti sistemą. <clears throat> kai kalbėjome apie sistemų pobūdį, supratome, kad duomenys nuolat nebus perdodami. Sistema bus aktyvuojama tik tada, kai kas nors atsitiks. E, bus specialūs jutikliai, kurie aktyvuos sistemą nelaimės atveju. Taip sistema yra suprojektuota ir mes norime, kad ji tokia būtų, nes tokiu būdu užtikrinsime duomenų apsaugą. E, iškvietos sistema pradės veikti tik nelaimės atveju. Aš manau, kad e, e, visi supranta, kad e-call sistema ar kažkas panašaus į ją yra labai gera. E, Domenų apsaugos tarnyba apie tai kalbėjo šiandien ir jis to sutinka. O dėl privačios elektroninės iškvietos sistemos – kaip kad šiandien mes ir toliau galime rinkti mintis ir idėjas apie tai, kas bus ateityje, bet kol kas mes jokių nuostatų negalime sukurti, nes pranešėjo dėmesio centre yra skambučiai numeriu 112. Galbūt mes per daug galvojame giliai šiuo klausimu, galvojame apie tai, kas būtų, jeigu būtų, jeigu būtų priimtas papildomas teisės aktas ateityje. Tačiau, jeigu pažvelgtumėte tą privačią elektroninės iškvietos sistemą, tai dar kartą turėtume suprasti, kad pats pilietis turės būti atsakingas už tai, ar jis norės naudotis tą sistemą ar ne. Ir pilietis turi turėti galimybę įjungti arba išjungti sistemą. Lygiai taip pat, galvojant apie kaštus, apie kainą, e, turėtume pagalvoti, kaip bus ateityje draudimo bendrovėms tai bus e, turbūt įdomu, bet turbūt e, vartotojas turėtų taip pat būti suinteresuotas tą sistemą naudotis. Galbūt draudimo įmoka jam turėtų būti mažesnė, jeigu jis nuolat būtų jungęs e, e-call sistemą. Turime skatinti, kad vartotojai visi naudotųsi tą sistemą. Ir kaip jau sakiau, ta sistema gali būti naudojama tik tai e, specialiems tikslams, apie kuriuos aš kalbėsiu toliau. Dėl 49 ar 50 straipsnio taikymo. Manau, kad e, mes visi patys turime nuspręsti, ko norime. Jeigu viską apribosime skambučiais 112, numeriu 112, Tai e, vėl reiks grįžti į IMKO ir sakyti, mes nusprendėm, kad turi būti taikomas 50 straipsnis, bet turinio prasme niekas nepasikeičia. Mes galim turėti 50 straipsnį, bet turinys dėl to nepasikeis. Aš manau, kad e, neverta tam švaistyti laiko ir pastangų. Bet esu pasirengęs e, priimti pasiūlymus ir sutikti su kitų nuomonėmis Ar vienas ar kitas variantas jums gali būti priimtinas, bet jūs patys turite nuspręsti. O čia dar kartą sakau, kad reikia vertinti klausimo esmę, suprasti, apie ką mes čia kalbame ir manau, kad dabar iš mūsų pusės jau visiškai aišku, e, ką norime pasakyti. Dėl e, šios problemos komercinės pusės pranešime apie tai nebus kalbama, nes e, netoks pranešimo tikslas Manau, kad techniškai mes galėtume detaliai aptarti komercinę pusę, tačiau bendrai mastant turime suprasti, kas yra atsakingas. Jeigu pilietis yra atsakingas už sistemos naudojimą, tai jis pats turi turėti galimybę išjungti ir įjungti sistemą ir nuspręsti, kokia informacija gali būti perduota, kokia neturėtų būti perduota. Ačiū, ponė Fos. Šis klausimas buvo numatytas kaip paskutinis šio ryto posėdžio klausimas. Ir dabar jau šią posėdžio dalį baigiame. Pratesime posėdį 14 valandą, kai vyks bendros diskusijos su Ekon komitetu. O nuo 15.30 vėl tęsis E, vien tik libe komiteto narių posėdis. Šiam mūsų ką tik aptartam pranešimui galiu pasakyti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 5 diena, 12 valanda. Ačiū už bendradarbiavimą. Susitiksime 14 valandą.